tikiuosi, kad per ateinančius e, mėnesius, metus e, vidaus rinkos komitete diskusijos dėl statybų sektoriaus tęsis. Dėkoju, poniai Štailer, jūs patiekėte tam tikrų pasiūlymų, mes juos užfiksavome ir pirmininkų suiga galės juos aptarti ir parengti atsakymus į jūsų keltus klausimus. Taigi diskusija dėl šio punkto baigta, balsuosime rytoj e, vidurdienį. Dabar kolegos, e, pagal mūsų darbotvarkę turime išklausyti komisijos pareiškimo dėl dioksino gyvulių pašarė įvykio pasiekmių ES. E, pradėsime nuo komisijos nario dalį pareiškimo. Prašau. Gerbėmėjai parlamento nariai, ponė pirmininkė, kaip puikiai žinote, naujieji metai prasidėjo nuo rimto dioksino incidento Vokietijoje. Komisijos tarnybos atidžiai stebi įvykius bendradarbiaudamas su kompetentingomis Vokietijos įstaigomis. Aš jau pradėjau mąstyti apie galimas priemonės, kurias užtikrins, kad mūsų e, pašarų ir maisto saugos sistema veiktų veiksmingai. Pirmiausia, keletą faktų apie patį incidentą. E, įvykis išaiškėjo, kai pašarų gamintojas pranešė e, gruodžio 22 dieną E, atitinkamoms tarnyboms, e, kad jis gavo laboratorijos išvadas, kad po savikontrolės testo išaiškėjo, jog gaminys neatitinka atitinkamų standartų. Praėjus keletai dienų uh, e, dizelino gamintojas uh, parašė laišką pašarų gamintojui apie tai, kad įvyko uh, techninių riebalų ir pašarinių riebalų susimaišymas. Po to buvo atrasta, kad uh, tam tikros pašarų e, siuntos buvo užkristos dioksinais, nors trys siuntos e, užkristos nebuvo. Tačiau kol e, dėl to buvo įsitikinta, dėl atsargos priežasčių visos siuntos buvo laikomas kaip potencialiai užkristos. Ir maždaug 23 tūkstančiai uh, uh, užkristų, tonų užkristų pašarų buvo atrasta, kaip pristatytos gyvulių augintojams Vokietijoje. Vokietijoje maždaug 4800 ūkių gavo tokių, prie, e, tokių pašarų e, dėl e, prevencijos. Tie ūkiai buvo blokuoti ir e, vištos dėdeklis e, ir e, kitokių, ir taip pat naminiai, naminis gyvulius auginantis ūkiai taip pat buvo blokuoti. Iš blokuotų ūkių produktai negali būti pateikti į rinką ir tai bus padaryta tik tai tada, kai bus įsitikinta per atliktas analizės, kad mm, pašarų ar produktų užkrėtimas nėra didesnis negu leistinas. Kol kas 939 e, e, vištieną auginantys ūkiai lieka užblokuoti. Analizės rezultatai rodo, kad dabar produkcija jau atitinka ES reikalavimus, tai yra tinkamo ES e, veikimo rezultatas. Taip pat reikia pastebėti, kad e, nelaukiama didelio poveikio vartotojui, nes e, dioksino e, kiekiai, kurie viršijo leistinus, nebuvo labai dideli. Mano tarnyba palaikė nuolatinį kontaktą su Vokietijos įstaigomis ir nedelsint per uh, skubaus įspėjimo sistemą pasiuntė atitinkamą informaciją kitoms valstybėms narėms. Taip pat labai greitai e, prekybos partneriams nušvietėme tikrąją padėtį. Mes taip pat e, su pramonės atstovais e, svarstame galimybės toliau sustiprinti stebėsienos sistemą su ponė Aigne, kuri yra Vokietijos maisto žemės ūkio ministrė. E, e, aptarėme, kaip galima būtų geriau išvengti panašių e, įvykių ateityje. Šiandieną aš vėl kalbėjausi su federalinė ministrė, nes esu sunerimęs dėl pereitos savaitės pranešimų, kad pašarų gamintojas nepateikė pilno sąrašo tų ūkių, e, kuriems buvo pateikti pašarai. Dėl to papildomai buvo užblokuota keletą šimtų ūkių. Tai yra susiję su labai rimtu e, rimtais ES maisto saugos reikalavimų pažeidimais. Esu informuotas, kad dabar e, stengiamasi sukaupti e, pakankamus gebėjimus e, atlikti reikiamas analizės, bet mes turime spręsti šį klausimą taip pat ir ES lygmenių ir todėl maisto saugos e, institucijų atstovai apsilankys Vokietijoje kitą savaitę, kad galėtų geriau suprasti, kaip šis incidentas galėjo kilti ir kaip geriausiai panašių incidentų išvengti ateityje. Vokietijos valdžios atstovai dėl e, tokio vizito yra informuoti ir su juo sutiko. Laukiu, kad jie pilnai bendradarbiaus. Taip pat e, šį incidentą svarstysime 24 sausio vyksiančioje Žemės ūkio ministrų taryboje ir galvosime apie kitas priemonės, taip pat ir apie teisėkuros. E, mes turime užtikrinti, kad nacionalinės kontrolės sistemos veiktų veiksmingai, nes jomis remiasi e, visų valstybių narių pasitikėjimas. Mes taip pat ieškosime galimybės e, labai griežtai atskirti e, riebalų ir aliejų, e, kuris skirta pašarų pramoniai gamyba nuo tokių produktų gamybos techniniams tikslams. Mes taip pat e, sieksime tinkamų mūsų jau dabar solidžios saugos sistemos patobulinimo. Ačiū, dabar perėsime prie kalbėtojų frakcijų vardų. Pradėsime nuo pono Des, EPP vardu. Dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Dėkoju už tai, kad dalykiškai pristatėte dioksino skandalą Vokietijoje. Esame pasipiktinę, aš esu pasipiktinęs ypač, kadangi esu ūkininkas, kad visą laiką susidurime su tokiais skandalais, e, kurie susiję taip pat ir su nusikalstama veika galime kiek tinkami priiminėti įvairius įstatymus, nes Europoje galioja patys griežčiausi įstatymai taikomi e, maisto produktams ir nepaisant to nesame apsaugoti nuo tokių pavojų. Todėl manau, kad privalome reikalauti ir už tai yra atsakingos valstybės narės, kad jeigu prokurorai nustato tam tikrą nusikalstamą veiką, kad būtų smarkiai padidinamos taikomos bausmės, kad nebūtų atsiperkama vien piniginėmis baudomis, kad būtų taikomos ir laisvės atėmimo bausmės, kurios atgrasytų ateitie nuo tokios veikos. Džiaugiuosi, ponė komisijos nary, kad jūs patvirtinote Vokietijos kompetitingoms institucijoms, kad šioje srityje imsitės atsitinkamų veiksmų, nes Vokietijoje šiuo metu e, vyksta politinis teatras susijęs su šią problemą. Turime sutelkti pastangas tam, kad šioje srityje galiojančios griežtos nuostatos būtų dar labiau sugriežtintos. Aš kalbu taip pat ir savo frakcijos vardu, pasisakydamas už tai, kad gaminant maisto ir kitus produktus aiškiai atskirtume e, leistin naudoti medžiagų e, grupės tarpusavyje, kad nepasikartotų daugiau tokie įvykiai. E, Turime dėti daugiau pasmų, kad užkirstume kelią ateityje tokiems skandalams. Pirmikė, ačiū labai. Dabar išklausysime socialistų frakcijos atstovę ponę Rodus. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narys. Šiek tiek esu nustebusi dėl jūsų pasisakymo, bent jau iš Vokietijos spaudos mes gauname kitą informaciją. Mus labai piktina, kad e, maisto produktų saugos rytyje vyksta tokie skandalai, turėtume to neleisti, puikiai suprantu, kad vien įstatymais neužkirsime nusikalstamos veikos šioje srityje, tačiau turime dėsti visas įmanomas pastangas, kad e, atsakingo, atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėm, todėl komisija turėtų peržiūrėti taikomų baudų ir bausmių sąrašą. Aplaidus elgesys su uh, maisto ir produktais ir pašarais turėtų būti deramai baudžiamas. Šiuo metu taikomos baudos yra tokios žemos, kad jas galima sumokėti iš e, einamosios kasos būtina padidinti valstybės apmokamų kontrolierių skaičių ir Vokietijos pavyzdys aiškiai parodo, kad savikontrolės principas nėra pakankamas. Taip pat e, reikia užtikrinti e, principo teršėjas moka laikymasi, pradedant nuo ėdžių ir baigiant tuo maistu, e, kurį mes valgome savo lėkštėse. Iki šiol dar neaišku, kas kompensuos e, ūkininkų patirtus nuostolius dėl dioksino skandalo. Tikrai to nepadarys įmonė, kuri šį skandalą sukėlė ir jau bankrutavo, nes ji neturi pinigų, todėl būtina pamastyti apie europinį fondai, kurie turėtų mokėti mokesčius pašarų gaminimo įmonės. Visą laiką pasikartojančios su maisto produktais susijusios problemos aiškiai parodo, kad mes privalome užtikrinti atsiekamumą visoje maisto produktų ir pašarų gamybos grandinė. Tam reikia gerinti ES reglamentus ir nacionalinius įstatymus. Labai ačiū, pirmininkė. Dabar žodis suteikiamas liberalų frakcijos atstovai, ponė Lepaš, kalbėti dvi minutės. Merci, monsieur le commissaire, pour votre... Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už jo pareiškimą. Europoje per pastarosius dešimt metų tokių incidentų buvo keturi ir žinoma džiaugiamės, kad mūsų sistema veikia gerai. Tačiau tokie incidentai yra nepriimtini. Negalima rizikuoti vartotojų sveikata, norint mažinti išlaidas. Reikia šioje srityje taikyti baudžiamasias sankcijas už pažeidimus. Taigi noriu paklausti, kokių veiksmų numatote imtis. Jūs kalbėjote apie tai, kad um, norite įpareigoti įmonės atskirti pašarams skirtų riebalų ir techninės paskirties e, riebalų gamybą. Tokiu atveju tikrai užtikrintume didesnį tikrumą. Kitas dalykas. Kokių dar veiksmų reikėtų imtis? Reikia nus, numatyti baudžiamasias sankcijas. Tai būtų pati geriausia priemonė. Bet dar norėčiau paklausti, kaip jūs numatote gerinti situaciją valstybėse narėse? Turiu galvoje pristatymo terminus. Žinoma, tai nėra komisijos problema, tai yra svarbu vartotojams. Taigi, komisija, kaip jūs ketinate gerinti situaciją? Ačiū. Dabar ponė, ponas Hoisling, šalių frakcijos vardu. Pirmininkai komisijos narimėlį kolegos, turime konstatuoti, kad ne, dar labiau sumažėjo vartotojų pasitikėjimas, jums kiek klausimas, ką veikia nacionalinės institucijos ir Europos Sąjunga, kad užkirstų kelią tokių naudingų medžiagų naudojimui. Priešingai nei jūs, komisijos nariai, nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas ar netyčia įvykęs e, atvejis. Aš manau, kad kai kurios e, įmonės e, naudodamos tokias medžiagas uždirba milijonus eurų pelno, o juos turime sumokėti mes vartotojai. Taigi privalome pagerinti kontrolę. Vokietijoje veikia nemažai įmonių e, naudojant, tiksliau, tuzinas įmonių, kurios naudoja riebalus pašarų gamyboje, kodėl mes tikslingai neturėtume jų kontroliuoti. E, vietoj to, kad kodėl neturėtume kontroliuoti tikslingiau vietoj dabar pasirinkamos atsitiktinės kontrolės. E, kaip užtikrinti kontrolę Europos mastu, ką veikia Europos maisto saugumo agentūra, galbūt tokių neišaiškintų atvejų buvo ir kitose šalise, ne tik Vokietijoje. Mes turime patvirtinti griežtas taisyklės susijusias su įmonių gaminančių pašarus veikla, su E, prekių srautų e, kontrolės procesais. Turime užtikrinti, kad gyvulių pašarai būtų auginami laukose, o ne gaminami kažkokiose gamyklose, nes tik tokiu būdu ūkininkai žinos, kokį pašarą naudoja šerdami savo gyvulius nes galiausiai žalą patiria visas žemės ūkis, o tą žalą sukelia tik tai keli nusikaltėliai. Turime tokiai žalai užkirsti kelią. Ačiū labai, ponai Nikolsonui dabar suteikiamas žodis SR e, frakcijos vardu vieną minutę kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, galiu tik tai pasakyti, kad visiškai pritariu Vokietijos ūkininkų. Užrašau Vokietijos ūkininkus dėl jų padėties. Prieš tris metus Šiaurės Airijoje vyko, vyko panašus įvykiai ir žmonės ypač nieko nesusiję ūkininkai nuo to smarkiai kenčia. Paminėti nusikalteliai ir e, kurie tikslingai taip elgesi. Noriu paklausti, kodėl jie taip elgesi. Jeigu jie uždirba labai daug pinigų, tai reikia juos persekioti ir bausti už tai. Tačiau taip pat e, patraukti atsakomybę turi būti ir tie, kurie tiekia tokius užterštus pašarus ūkininkams tam, kad atstatytume vartotojų pasitikėjimą ir nesuprantu, kodėl mes turėtume dabar trikdyti vartotojų pasitikėjimą, ypač šiuo metu. Mes privalome patvirtinti, tiksliau, nereikia mums tvirtinti naujų teisės aktų, mums reikia taikyti tuos, kurie galioja dabar. Ačiū, pana Nikolson, dabar pana Vils, kariųjų frakcijos vardu. Nuo 1999 metų vien Vokietijoje vyko penki dioksino, su dioksinu susiję skandalai. Pašarų gamintojai ir didėjai koncernai nekvaršina savo galvos dėl ES direktyvų ir reglamentų siekdami milžiniškų pelnų. Konkurencija pašarų rinkoje, ypač Vokietijoje, yra labai didelė, todėl siekiama gaminti pašarus kaip įmanoma žemesnėmis, mažesnėmis sąnaudomis. Valstybė e, taupydama kvalifikuoto personalo išlaidas leidžia patiems gamintojams kontroliuoti pašarų kokybę ir e, tik tai dėl to būtent pateko šios medžiagos į pašarų gamybos ciklą, medžiagos, kurios buvo naudojamos gaminti biodegalams. Jeigu būtų anksčiau atlikta kontrolė, tai žala būtų žymiai mažesnė. Dabar didžiulis vartotojų skaičius apsinuodys vėl dioksonu. 80 procentų dioksino patenkančių žmonių organizmą jį patenka per uh, gyvulinės kilmės maisto produktus, tai yra mėsą, pieną, kiaušinius. Foodwatch organizacija e, reikalauja, kad e, visi maisto produktai, e, tiksliau visi pašarų gamyboje naudojantis produktai būtų tikrinami dėl dioksino ir kitų kenksmingų medžiagų ir užteršti pašarų kiekiai privalo būti naikinami, tik tokiu būdu mes galėsime užkirsti kelią kenksmingų medžiagų naudojimui pašarų gamyboje. Taip pat ir atitinkamos laboratorijos privalo e, užfiksavusios e, atitinkamą dioksino ar kitų kenksmingų medžiagų panaudojimo atveju pašarų gamybą pranešti apie tai e, kompetitingoms institucijoms. Pastarėjai dioksinų skandalai Vokietijoje patvirtino, kad būtina atlikinėti ir e, valstybinį lygių atitinkamas e, kontrolės, kaip jūs, komisarė, ketinate tai įgyvendinti. Dėkoju. Dabar EFD frakcijos vardu turėjo kalbėti ponas Paška, bet jo nematau. Vadinasi, suteiksime žodį ponui Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos vartotojai ir ūkininkai. Privalo būti apsaugoti nuo neatsakingai besielgiančių pašarų gamintojų. Reikia visoje Europoje tai užtikrinti. Dabar diskutuojame apie dioksino skandalą Vokietijoje, anksčiau tokių įvykių pasitaikydavo ir kitose valstybėse narėse. Čia turime kalbėti aiškiai apie nusikalstamą veiką ir aš tikiuosi, kad Vokietijos prokurorai bei kitų šalių susijusios organizacijos. Čia yra minimi taip pat ir Niderlandai kaip sudėtinė šios grandinės dalis, taip pat ir Airija 2008 metais buvo panašus skandalas ir tik dabar uh, tiksliau dar iki šiol nenuteisti šio skandalo kaltininkai, taigi turime veikti žymiai greičiau. Turime aiškiai tačiau pasakyti, kad leistinas dioksino kiekis buvo didesnis tik keturis kartus, tačiau e, turime aiškiai pasakyti, jei e, e, Čia kalba neina apie tiesioginį poveikį žmonių sveikatai, pavojingą poveikį, nes tik šimtą kartų virš, viršėmas dioksino kiekis gali sukelti tiesioginį poveikį. Tuo tarpu Belgijoje 29 metais dioksino leistinas kiekis buvo viršytas 700 kartų. Nepaisant to, maisto produktų grandinė privaro, privalome Europos mastu dėkti atitinkamas dioksino stebėsenos e, ir e, riebalų e, atskirimo priemonės. Privalome taikyti atitinkamus reikalavimus pašarų sudėčiai, kurias pasitelkus būtų galima užkersti kelią tokioms machinacijoms ir nusikalstamai veikai. Pirmininkė, ačiū ponai Lyžiai. Dabar vieną minutę kalbės ponas Kapolas Santos. Nunca é demais repetir que a Europa. Dėkoju. Pirmininkė, tikrai e, netenka net kartoti, kad ES pasaulyje turi pačius griežčiausius maisto saugos įstatymus. Tai yra labai svarbu, tai yra todėl, kad mes galvojame apie tas rinkas, į kurias eksportuojame ir e, gamintojai labai daug darbo nuveikė tas nuostatas įgyvendindami. neseniai tai, kas įvyko Vokietijoje, nuskambėjo labai garsiai, jeigu tai būtų įvykę kažkur kitur pasaulyje, galbūt iš vis nebūtume apie tai išgirdę. Tačiau tai rimtas atsitikimas, netgi nusikaltimas, ne incidentas. E, esu nustebęs išgirdęs, e, kad dar ne visai aiškiai žinome, iš kur atsirado tas užkratas ir kad ne visiškai dar aiški Vokietijos atitinkamų institucijų atsakomybė, e, kai kalbame apie atitinkamas inspekcijas. E, situacijos e, reikšmingumas reiškia, kad komisija turi rimtai imtis darbo. Dabar ponia Reimers, dvi ir pusė minutės. Pirma pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Šis dioksino skandalas yra daugiau nei paprastas skandalas. E, jis praktiškai reiškia mūsų dabartinės padėties atspindi veidrodyje, kuomet yra atspindima uh, sudėtinga konkurencinė kova, gaminant, kaip manoma, pigesnius maisto e, produktus ir pašarus. Dėl to imamasi vis dažniau kriminalinių metodų, nusikalstamų metodų ir priemonių. Mes galime priimti dar daugiau įstatymų ir direktyvų, galime vykdyti dar daugiau brangesnių kontrolių ir nustatyti griežtesnės bausmes, tačiau e, tai neužkirs kelio veikti nusikaltėliams. Turime kovoti su šio reiškinio priežastimis. Turime padaryti galą mūsų siekiui turėti daugiau ir pigesnių maisto produktų. Aš tiesiogiai patyriau šio skandalo poveikį su savo kolegomis, todėl noriu klausti komisijos, kokiu veiksmu ketinate imtis tam, kad maisto produktai vėl įgautų savo pridėtinę vertę. Teigiamai vertinu jūsų pasiūlymus, tačiau problemos jie neįspręs. Ačiū. Ponas Stas. Uh, Pane pirmininkė, ponės ir ponai, komisijos nariai, šis skandalas uh, man atrodo jau tikrai matytas, nes jis man primena prieš dešimt metų įvykusi incidentą Belgijoje, nes e, riebalų aliejų e, gamyboje veikia nemažai įmonių ir žmonių, kurie yra pasirengę sukčiauti, apgaudinėti žmonės, ūkininkus. Tai yra nusikalstama ir todėl mes turime patikrinti, kaip veikia egzistuojantis įstatymai. E, Žemės ūkio taryba, ko gero, apie tai diskutuos. Greta to e, reikia griežtesnių inspekcijų, kurias turėtų vykdyti nacionalinės institucijos. Turi būti daugiau uh, inspekcijų, kurias vykdo, pavyzdžiui, Airijos veterinarijos tarnybą, reikia daugiau inspektuoti pačius inspektorius. Taigi, ponė komisarė, pasaulio maisto ir žemės ūkio organizacijai reikėtų pasakyti, kad tokių inspekcijų, tokios kontrolės turėtų būti daugiau. Dėkuoju e, ponui Stas. Dabar EFD frakcijos atstovas ponas Paška atvyko ir suteiksime jam žodį dviems minutėms. Ačiū, ponė pirminkė, už suteiktą žodį. Europos Sąjungoje egzistuoja daug įvairiopų įstatymų, kurie galbūt sukuria iliuziją, kad ES rūpinasi maisto kokybę. E, todėl, kad veikia daug įvairiausių pareigūnų, žmonės pradeda tikėti, kad e, maisto sauga yra garantuota. Na, o dabar matome, kad e, tie užkrėsti pašarai lengvai patenka į maisto grandinę ir niekas nežino, kaip šią problemą spręsti. Galbūt reiktų atidžiau pažvelgti į tą kokteilį, apie kurį čia kalbame. Dioksinai e, vienas iš toksiškiausių žmogaus sukurtų medžiagų, jie labai kenkia lastelėms. E, neigiamai veikia mirtingumo rodiklius, e, jų atsikratyti negalima, jie tiesiog įstringa organizme ir ryžio grūdo dydžio dioksino kiekis gali nužudyti milijoną žmonių. Na, o dabar aiškėja, kad tas pašarų gamintojas pagamino apie 300 tūkstančių tonų pašarų, kurie paskui iškeliavo ir į tokias šalis kaip e, Danija, Prancūzija ir Junktinė karalystė. Kitaip sakant, e, kaipgi taip atsitiko, kad tūkstančiai ir kitų įmonių nėra kontroliuojamas ir joms neuždrausta, neužkirtas kelias, kad atsitiktų tas pats. Ką galite pasakyti apie veterinarinę kontrolę? Nuo 2010 kovo mėnesio iki dabar jos nesugebėjo aptikti to užkrato. Ir dar neaišku, kaip bus atsikratyta tuo užterštų maistu. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje, sako, kad dabar grįžime prie kalbėtojų sąrašo ir pirmiausia, toliau kalbės panas Vojčiachovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė kalba eina apie skandalą, bet tai ko gero per švelniai pasakyta. E, tai yra daugiau, tai grėsmė tūkstančiam žmonių, jų sveikatai, jų gyvybei. Ir aš labai tikiuosi, kad nusikaltę žmonės bus nubausti. Šis įvykis taip pat verčia mus pamastyti apie ES žemės ūkio modelį. Žemės ūkis tapo pramonės šaka. E, turime didžiulius ūkius, kur gaminama mėsa, turime pašarų pramonę ir e, gyvuliai maitinami šeriami pašarais, užkrėstais dioksinu, kitomis medžiagomis ir nėra jokios maisto saugos garantijos. Todėl turėtume grįžti prie tokio ūkininkavimo, kaip kad Lenkijoje, kai ūkininkai patys gaminasi savo pašarus. Dėkuoju dabar pasakys ponė Liotard. Vieną minutę. Ačiū. Komisijos nariai, 2010 m. kovo mėnesį įmonė, kuris sukėlė problemų, žinojo, kad jos produkcijoje yra pavojingų dioksino kiekių. Kaip atsitiko taip, kad nebuvo atlikta oficiali inspekcija, kad ir mes būtume gavę šią informaciją? Ar yra numatyta oficiali kontrolė saugai užtikrinti? Atrodo, kad ne, nes manau, kad jei tai būtų, būtume išvengę šios krizės. Man atrodo, kad įvairūs skandalai susiję ne tik su dioksinais, bet ir pavyzdžiui su klonuotais produktais, kurie pernai atsidūrė mūsų uh, parduotuvėse kyla dėl to, kad nėra kontrolės. Atrodo, kad yra nustatytos taisyklės, bet trūksta patikrinimų. Be to, reikia, kad tų patikrinimų rezultatai būtų viešai skelbiami, nes mes jau kalbame apie maisto saugą ir piliečių sveikatą. Norėčiau paraginti komisiją paremti tuos ūkininkus, kurie nežinojo, jog savo gyvūnų šeria užnuodytais pašarais. Ačiū, ponas Egniu, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pareikšti, kad esu suinteresuotas asmo, aš esu Britų kiaušinių gamintojas. Turiu pasakyti, kad joksino skandalas parodė, kad mes nesugebame pritaikyti griežto proceso griežtų standartų e, pašarų gamybai. E, čia yra kitaip nei, pavyzdžiui, gaminant biokūrą. Ir turiu pasakyti, kad biokūro gamyba gali duoti netikėtų rezultatų. Vokiečiai identifikavo problemą, informavo mus apie ją ir ėmėsi reikiamų priemonių. Jungtinėje karalystėje yra e, galioja visapimanti draudimo e, sistema, taikoma ir pašarų gamybai, ir E, gamyklose ir ūkiuose. Taigi tokie skandalai tikrai negali pasitaikyti ir jeigu norite sveikų kiaušinių, kreipkitės į mus, Junktinės karalystės gamintojai gali jų parūpinti. Ačiū dabar, ponas Dantan. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, manau, kad visų pirma, turime džiaugtis. Mes kalbame apie krizę todėl, kad mūsų turima sistema pasiteisino. Mes esame sukūrę sistemą, kuri apsaugo vartotoje. Joje yra nustatyti griežčiausi pasaulyje standartai. Tačiau turiu pasakyti, kad sistema suveikia neteisingai ir prieš kurdami naują turime įsigilinti į priežastis, dėl kurių pavėluotai nustatėme problemą. Bet to reikėtų pagalvoti ir apie to vėlavimo priežastis. Taip pat be galimų baudžiamosios teisės priemonių, manau, reikėtų suprasti, kad žemės ūkio pramonė dabar lenktyniauja dėl to, kas tieks maistą mažiausiomis kainomis. Taigi noriu paklausti komisijos, ar ketinate sugriežtinti bausmes tokių nusikalstamų veikų atž atžvilgių? Ir kitas dalykas. Kaip bus užtikrinta parama? Nes turiu pasakyti, kad ūkininkų pelningumas yra toks mažas, kad greitai negavę paramos tie ūkininkai žlugs, bankrutuos, kai tik pradės galioti nauja sistema. Ačiū. Kalbėtojai buvo norma užduoti klausimą. Pone Dantan, jums norima užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, ponas Obermeier. Vorredner kurz richten. Norėčiau trumpą klausimą užduoti, ką tik kalbėjusiam kolegui. Jis minėjo, kad e, sistema iš principo veikia. Noriu paklausti, ar e, jis žino e, kokių nors vartotojų, kurie prisidėjo prie tokių atveju atskleidimą ir taip pat ar jis žino apie atitinkamus tyrimus ir jų rezultatus, kurie patvirtina, kad vartotojai yra pasirengę mokėti daugiau už geresnės kokybės maisto produktus. Pirminkė, ačiū. 30 sekundžių suteikiam atsakyti užduotą klausimą. Prašau. Aš manau, kad kolega uždavęs klausimą labiau norėjo pakomentuoti esamą padėtį. Savai mes suprantame, kad mes puikiai žinome, kad sistema neveikia taip, kaip turėtų. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mūsų saugos sistema yra pakankamai griežta, mūsų standartai yra patys griežčiausi pasaulyje. Ačiū labai. Kitas kalbėtojas yra ponas Dekastro, kalbės vieną minutę, prašau. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. Mėly kolegos, norėčiau padėkoti komisijos nariui daly už tai, kad jis plenarinėme persėsios posėdėje pristatė šį skandalingą atvejį. Kitą savaitę vyks diskusijos dėl e, šio e, įvykio padarinių reikia Europoje dėti papildomus pastangas, užtikrinant skaidrumą ir griežtesnę kontrolę, kad toliau pašarai nebūtų užteršiami. Noriu e, priminti tinkamą pranešimą, kurį patvirtino parlamentas dėl žemės ūkio produktų kokybės, dėl būtinybės teikti dermą informaciją vartotojams, dėl būtinybės ženklinti e, žemės ūkio produktų kilmės vietą. Tai yra teigiama naujovė, tačiau gruodžio 8 dieną sveikatos apsaugos taryba nepritarė šiam pasiūlymui. Turime užtikrinti Europos vartotojų apsaugą, parlamentas e, žengia teisinga kryptimi ir parodo, kad yra pasirengęs ginti vartotojų interesus. Komisija turėtų taip pat laikytis tokio požiūrio žodis. Pone Paulsen, pusantros minutės kalbėti. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane komisijos nariai, ponės ir ponai. Keletas kolegų jau minėjo tai, kam turiu pritarti. Dabartiniai ES teisės aktai labai didelė dalimi veikia gerai. Ne čia yra problema. Problema susijusi su įgyvendinimu, kontrole ir sankcijų sistema. Manau, kad mums visiems svarbu prisiminti, kad kai mes kuriame įstatymus be sankcijų sistemos kurių žinoma ES lygmenį mes negalime taikyti, tai reiškia, kad rašome tokius įstatymus, kurie nebus veiksmingi. Yra dar vienas labai svarbus dalykas. Buvau pranešėję, rengiant reglamentą, kuriuo remiasi pašarų ir maisto kontrolė. Ir komisija tada reikalavo, kad būtų labai griežtai atskiriamos žaliavos, kurios naudojamos pašarų pramonėje ir techniniams tikslams. Ėjo tai kalba būtent apie tuos riebalus. Tada aš sakiau, kad visi įtartinos kilmės produktai turėtų būti nuspalvinti. Man labai gaila ūkininkų, kuriuos vėl ir vėl paveikia tie užkratai. Ta dalyką reikia baigti. Dėkui, dabar ponė. Grazie, prezidente. Ho voluto essere una dei firmatari. Ačiū, pirmininkė. Aš esu viena iš klausimą pasirašiusių asmenų. Turiu pasakyti, kad turint galvoje šį incidentą, reikėtų surenkti bendras diskusijas apie maisto saugą apskritai. Milijonai Europos piliečių vartoja įvairius produktus. Ar jie tikrai yra saugus? pašarų kokybė yra labai svarbi, norint užtikrinti, kad galutinis produktas būtų saugus reikia nuolat atlikti ūkių patikrinimus, kad išvengtume maisto produktų užteršimo ir išvengtume galimos rizikos. Incidentas įvykęs Vokietijoje rodo, kaip svarbu pažymėti etiketėje produkto kilmę, įskaitant ir perdirbtus produktus. E, vartotojai turi žinoti kad produktai, kuriuos jie perka, yra saugus, o tą saugumą galima užtikrinti tik nustačius visų gamintojų bendrą atsakomybę. Sistemoje turi būti numatyti patikrinimai, kad maistas, kuris yra ant mūsų stalo, būtų tinkamas vartoti. Dabar mūsų tikslas turi būti kasdien prisidėti prie maisto produktų kokybės gerinimo. Ir aš didžiuojuosi galėdama pasakyti, kad Italijos parlamentas rytoj patvirtins taisyklę, pagal kurią bus privaloma žymėti visų Italijoje pagamintų produktų kilmę. Taigi žinosime, iš kur yra aukšta temperatūra apdirbtas pienas, iš kur yra keuliena. Tikiuosi, kad kitos valstybės narės paseks mūsų pavyzdžių ir aš stengsiuosi, kad būtų vartotojams teikiama kaip galima daugiau informacijos. Ačiū. Ačiū toliau, pana Upskalk, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Svarbus klausimas, kaip išvengti naujų skandalų, naujų pavojų. Gerai, kad komisija lankysis Vokietijoje ir aptars šį klausimą Būtų skandalas, jeigu taip nebūtų. Nes vis tiek reikia kažką daryti, reikia griežtų sankcijų, kad valstybės narės suprastų, jog turi imtis kažko ir e, griežčiau tikrinti savo subjektus. Nepriklausomas institucijos, kurios turi tikrinti gamintojus ir užtikrinti, kad maistas nebūtų užterštas. Vartotojai turi žinoti, ką jie e, vartoja maistui. Ačiū toliau, ponia Parvanova, pusantros minutės. Ačiū, ponia Pirinkė, komisarė, kolegos. Šis e, maisto užteršimas Vokietijoje ne tik e, sukėlė pavojų sveikatai tūkstančiams vartotojų, bet taip pat parodė problemų atsakamumo sistemoje maisto prasme. Kel, nerima kelma daugiau ne tai, kad Vokietijos institucijos ir komisija negalėjo užtikrinti, kad niekas iš, ne vienas iš užtertų žaliavų nepakliūtų į maisto grandinę. Atsakamumas dažnai vertinamas kaip našta maisto pramonėje. Tačiau labai svarbu yra tai, kad kai yra krizinės situacijos kaip e, ši, tai turėtų būti vertinama kaip iš anksnės sąlyga saugant vartotojų sveikatą. Todėl norėčiau užduoti du klausimus komisijai. Pirmiausia, ar galite patvirtinti, kad ne vienas iš užterštų kiaušinių ar kitų produktų pateks į maisto grandinę ir jie bus perdirbti. O jeigu ketinama sustiprinti atsakomumo informacinės priemonės siekiant užtikrinti optimalią vartotojų apsaugą ateityje. Ačiū. Herzlichen Dank. Dėkoju. Dabar žodis poniai Kjostinger. Dvi minutės, prašom. Gerbiamas komisijos nariai, Europos vartotojus labai sutrikdė Vokietijoje, Vokietijoje kilęs dioksino skandalas. Dėl aplaidaus m, pašarų pramonės atstovų elgesio nutiko taip, kad padaryta didžiulė žala žemės ūkio sektoriui. Mes dabar turime didinti pasitikėjimą, vartotojų pasitikėjimą į žemės ūkio sektorių. Turime įtikinti, kad laikomasi čia aukšta, aukščiausių standartų. Ir taip pat turime mažinti um, žalą, kurią sukėlė dioksino skandalas Vokietijoje. Turi būti imamasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiai pašarų pramonės e, įmonių praktikai, kaip kad stebime dabar. Pramonės e, produktams apskritai neturėtų būti e, vietos pašarų gamyboje. Pašarų um, užkretimas pašarų užteršimas tokiamis medžiagomis yra visiškai netoleruotinas dalykas. Reikėtų um, iš naujo peržiūrėti kontrolės praktiką, kuri yra šiuo metu sunkiai suprantama. Ir atsakingos įstaigos um, turėtų tinkamai reaguoti. Ypač reikėtų kreipti dėmesį į ūkininkus, kurie patyrė didžiausią žalą ir negalima būtent ant jų pečių visos tos naštos kilso, dėl kilusio skandalo perkelti. Dar praėjusį penktadienį 23 centais padidėjo um, žaliavų kainos e, keliuninkystės sektoriuje, o jau apskritai pernai metais kainos smarkiai kilo ir ūkininkai dėl to daug nukentėjo. Uh, vartotojų pasitikėjimas žemės ūkio sektoriumi neturėtų būti užgožiamas tokių skandalų. Ačiū ir dabar žodis ponai Stiller. Vieną minutę. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip mes žinome, dioksinas yra labai pavojinga cheminė medžiaga, galinti sukelti vėžį. Ir žinome, kad biokūrę tam tikros gaminančios medžiagos yra taip pat naudojamos ir pašarų gamyboje. Taigi būtina užtikrinti, kad jos nepatektų ir žinome, kad e, pašare buvo 77 e, dioksido rūšys. Turime siekti apsaugoti ES vartotojus nuo tokio pobūdžio užkrėtimų, tačiau žinome, kad šie užterti produktai buvo pastebėti Vokietijoje, buvo imtasi įvairių tam tikrų apsaugos priemonių, kad būtų pašalinti šie produktai iš ES parduotuvių lentynų. Žinome, kad tokie produktai buvo taip pat ir Italijoje, ir Šiaurės Italijoje. Iš komisijos norėtume sužinoti, kodėl šis apsaugos mechanizmas, kuriuo būtų pranešama apie tokius atvejus, nesuveikė ir kodėl komisija neįspėjo vartotojų. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Daneliui. Vieną minutę. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, praėjus 12 metų po paskutinio dioksino skandalo Belgijoje, dabar užfiksuotas dioksinas pašaruose Vokietijoje, nepaisant to, kad šalis yra tikrai labai drausminga, e, kuri laikosi įvairių kontrolės sistemos nuostatų. Tai parodo, kad mūsų kontrolės sistema yra nepakankamai griežta, nepakankamai e, objektyvi ir veiksminga. Taigi reikia imtis primtų priemonių ir užpildyti tą spragą, kuri yra atsiradusi dabar įstatymų leidyboje, ypač ekonominės krizės akivaizdoje. Tas turi būti labai svarbu, kadangi um, e, neretai yra taikoma drastiška kainų mažinimo um, praktika ir įvairūs e, būdai. Tad turime vartotojus e, informuoti apie bet kokią įmanomą žalą ar pavojų dėl tokių produktų vartojimo ir turime tiesa griežtas taisyklės viešosios sveikatos, aplinkos saugos ir gyvūnų gerovės srityje, tačiau turime jas dar kartą peržiūrėti ir vykdyti atitinkamą politiką. Ačiū ir dabar paskutinis diskusijų dalyvis, ponas Obermaeris, taip pat vieną minutę prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tai neaplaidumas, bet um, nusikalstama tyčinė veikla. E, ko mums reikia? Reikia rimtos ženklinimo praktikos. E, ir ne tik e, skerdimo vieta, bet taip pat ir kilmės vieta turi būti nurodoma. Vartotojai yra samoningai klaidinami ir nebegali suvokti visos gaminio ar produkto tiekimo grandinės. Antra, reikia rimtesnės kontrolės, kadangi ES įmonės pačios vaidina čia nemažą dalį ir nėra centralizuotos agentūros. Ir taip pat reikia ir techninius parametrus peržiūrėti, nes visa tai, ką žmogus padaro gyvūnui, galų gale vis tiek sugrįžta bumerangų ir jam pačiam. Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Labai daug kalbėtojų užsiregistravo, tad visų kalbėti negalėsime pakviesti, laikas ribotas, tad penki parlamento nariai gaus žodį, du EPP, du socialdemokratų ir vienas ECR frakcijos narys galės pasisakyti, o taip pat ir pona Ferreira pakviesime pasisakyti, kad um, pasiektume didesnį balansą tarp frakcijų. Taigi, dėje, bet tikrai negalime daugiau pasisakymų leisti. Pirmiausia, ponė Mėginės, vieną minutę. Ačiū. Airija prieš du metus turėjome problemą. Įdomu, ką komisija padarė per tuos du metus, kad būtų išvengta šios krizės. Turiu konkretų klausimą. Valstybės narės institucijos prašo gairių iš generalinio direktorato Sanko dėl e, pašarų hygieninių reglamentų. Ar jūs galite įsipareigoti, suteikti jiems tai, ko jie nori? Turiu tris dalykus dar pasakyti. Reikia labai aiškiai atskirti e, didelės rizikos e, produktus, procesus ir gamintojų, rizikingų gamintojų vietą ir pavadinimus. Ir galiausiai reikia atskirti visiškai produktus, kurie yra skirti uh, E, gyvūnų šerimui ir žmonių maistui. Tai nėra aukštoji matematika, kaip kiti sakė, taip pat reikia kontrolės priemonių pakeliui, kad galėtume surasti tuos, kurie vis bando pažinėti taisyklės, kad uždirbtų daugiai. E, visa tai kainuoja Europai milijardus ir pakerta vartotojų pasitikėjimą. Ačiū. Toliau Pana Kadenbach. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, nesu žemės ūkio srities romantikė, taigi tikrai nevertinu reklaminių um, šūkių apie laimingas vištas ir taip toliau ir panašiai, nes manau, kad realybė yra kitokia. O vartotojai tikrai turi teisę parduotuvėse rasti gaminių, kurie yra aukštos kokybės. Taigi reikia griežtesnės kontrolės ir griežtesnių sankcijų. Uh, Taip pat šios dienos diskusijos parodė ir tai, jog reikia ir kitokios žemės ūkio struktūros Europoje. Šiandieną pas mus lankosi komisijos narys atsakingas už sveikatos klausimus. Na nežinau, ar tai adekvatu, nes mes turime kalbėti apie žemės ūkio reformą. Turime išmokti pamokas po šio skandalo ir pasirūpinti nauja žemės ūkio sektoriaus struktūra, kad būtų atsižvelgiama į, ir į ūkininkų, ir taip pat į vartotojų interesus. Dėl to raginčiau iš tiesų priimti tą pamoką, kurią mums suteikė šis dioksino skandalas. Ačiū ir dabar žodis ponui Ashworth, vieną minutę. <laughs> Uh, Ačiū pirmininkė. Mes jau turėjome daugelį tokio pobūdžio atsitikimų per daugelį metų ir aš maniau, kad iki šiol mes jau būtume uh, tikrai turėję gerai suprasti atsiekamumo reikalingumą ir taip pat turėsime visus reikalingus teisės aktus, kad užkirstume kelią tokio pobūdžio incidentams. Tai kelia labai didelį nerimą. Pirmiausia, tai daro didelę žalą vartotojų pasitikėjimui maisto pramonė. Antra, visuomet būtent ūkininkai nukenčia, kurie yra nekalti ir jie nukenčia neproporcingai palyginus su pasiekmėmis maisto perdirbimo pramoniai. Aš esu gana patenkintas tuo, kad Vokietijos atsakingos institucijos ir komisija ėmėsi tinkamų ir greitų veiksmų, kuomet jau suvokė, jog tai yra problema, tačiau vis dėlto išlieka ir iškyla daugybė labai rimtų klausimų susijusių su, pavyzdžiui, kai kuriais perdirbimo pramonės e, sektoriaus veikėjais. Būtina nuveikti daugiau, pasimokant iš praeities, būtina pažvelgti į pasiekmes. Jūsų minutė baigėsi. Ferreira, Taigi dabar suteiksime žodį ponui Ferrerai. Dėkoju pirmininkė, komisijos nary. Dioksinų atradimas pašare atradimas ir tai, jog tai pateko į maisto grandinę, tikrai yra labai rimta. Taip pat būtina išsiaiškinti, kas yra atsakingas už tai. Mums būtina užtikrinti, kad mes giliau pasvarstytume šį atsitikimą, kadangi buvo paveikta visa pramonės šaka. Taip pat būtina pagalvoti į pasiekmes rinkai, būtina pagalvoti apie pasiekmes pelnui. Tai paveikė labai rimtą gamybos pramonės šaką tai tiesiog nužudo mažus ūkininkus ir ūkininkus besiverčiančios šeimos ūkių. Būtina pažiūrėti į vietos gamintojus, būtina užtikrinti daug geresnį atsekamumą. Tai yra tik dar vienas pavyzdys, rodantis, kaip mums būtina užtikrinti visuomenės saugumą. Dėkuoju. Merci, Ačiū, ponas Tarabela komisarę, manau, kad matote, kad mums jau nusibodo tos besikartojančios krizės. E, prieš dešimt metų Belgijoje, dabar panaši krizė, vėl tik didesnė. Akivaizdu, kad reikia labai griežtų priemonių. Mes turime tų priemonių, reikia tiesiog jas tinkamai įgyvendinti. Ir vienas dalykas, dalykų, kurį reikia padaryti, tai yra e, skirti sankcijas, griežčiau sankcijas skirti čia jau kalbame apie organizuotą nusikalstamumą. Tie žmonės yra nusikalteliai, kurie nori uždirbti kaip galima daugiau. Reikia skirti daugiau tikrinimų, juos tikslingiau vykdyti, kad mažintume pavojus. Ir trečias prioritetas yra e, greito keitimas informacija sistema, kuri turėtų veikti tam, kad visos valstybės narės sužinotų apie potencialų pavojų. Galbūt šioje sistemoje buvo silpnų grandžių. Norėčiau išgirsti tai, ką gali pasakyti komisaras apie tai. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Jaras. <clears throat> Atleiskite, ačiū. Vokietijos maisto produktų pramonė taiko gana gerą savikontrolės sistemą, tačiau ji neveikia, kai į sistemą įsilieja ir, e, krimin, ir kriminaliniai nusikaltimai. Nes e, įmaišant e, kenksmingas medžiagas į pašarus iš tiesų apeinama savikontrolės sistema. Taigi mums pirmiausia reikia daugiau valstybinės kontrolės, antra reikia registracijos prievolių, kuriuose nebūtų jokių spragų ir būtų tolygiai registruojami visi atvejai. Ir trečia, tiems, kas tampa nusikaltėliais, reikia numatyti e, daug rimtesnės sankcijas, negu kad yra dabar, nes tai nėra tik menkas nusižengimas teisės aktams. Šiuo metu būtent ūkininkai yra tie žmonės, kurie stipriausiai nukentėjo dėl šio skandalo, nes e, turi parduoti savo produktus, patirdami didžia, didžiulį nuostolį. Dėkoju. Ir dabar vėl komisijos vardu pasisakys ponas Dali, prašom. Grazie Hafna, madam prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai girdžiu tokius komentarus už e, kuriuos dėkoju, tačiau vis dėlto negaliu nepagalvoti apie kritiką skirtą komisijai, ne tik šiuo klausimu, bet visais, visose srityse, kuriuose dirbame. Mus kritikuoja dėl biurokratijos, dėl mūsų taisyklių. Ir dėl mūsų reikalavimų kontroliuoti tam tikrus dalykus tai verslas visi skundžiasi, kad mes tik didiname biurokratiją. Tačiau tokiais atvejais kaip šis matome, kad iš tikrųjų tokios kontrolės labai reikia. Kontrolės, kuri yra įdėkta ir kokia yra svarbi ir kaip mes turime griežtai taikyti visas taisyklės. Pats kaip vartotojas aš nesu patenkintas pakliuvęs į tokią situaciją. Manau, kad visi Europos vartotojai tą patį galvoja. Aš jaučiu, kad man kyla grėsmė ir mano pasitikėjimas e, gaminių saugumu taip pat E, sumažėja. Aš taip pat pikstu, nes suprantu, jog visa tai įvyko dėl to, kad buvo imtas e, tiesiog na, nusikalstamų veiksmų. Kaip e, sakė paskutinis kalbėjusysis, Ne viena sistema neveiks, jeigu susidurime su nusikalteliais žmonėmis, kurie tyčia pažeidžia įstatymus. Negali skurti tobulos sistemos, kuri garantuotų, kad viskas veiktų sklandžiai. Todėl svarbu daryti viską, kas įmanoma, užtikrinant kad būtų kaip galima mažiau spragų. Reikėtų tokios sistemos, kurioje nusikaltėliai negalėtų išsisukti nebaudžiami. Su teisės aktais dirbu jau 23 metus ir visada matau, kad didžiausia problema nėra nuostatos įrašytos įstatymę, bet uh, užtikrinimas, kad teisės akto nebūtų galima pažeisti ar apeiti. Mes nenorime, kad tokios situacijos pasikartoti. Norime užtikrinti, kad būtų daroma viskas, kad mūsų sistema būtų tokia, kad e, kur būtų neįmanoma žmonėms tyčia pažeisti įstatymą, išsisukti. Negalima, aišku, to padaryti nieko nežinodami, turime suvokti, kas vyksta. Todėl greito reagavimo sistema yra svarbi. Netiesa, kad ji nesuveikia, ji suveikia, kai tik tai e, faktai pasklido iš karto visi žinojo, kas vyksta ir tam ir yra greito reagavimo sistema skirta. Taip pat turime stiprinti e, reglamentavimą, kuris jau yra įdėktas. Pritariu poniai Maginės, kuris sakė, kad gairės yra svarbu, kad turime užtikrinti, kad visi maisto grandinės elementai. būtų kontroliuojami, siekiant išvengti pavojų. Mes ketiname pasiūlyti ateityje nepriimti tiesiog paprastuoju būdu įvairių bendrovių produktui, tik tai atlikus išsamų patikrinimą. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų taikoma tinkama kontrolė šiuo metu. Mes dirbame su kompetentingomis Vokietijos institucijomis ir aš esu patenkintas tuo, kaip jos dirba spręsdamos šią situaciją, kaip galima greičiau. Turime išsiaiškinti apskritai visą bendrą vaizdą, kaip galima greičiau, bet taip pat rimtis uh, veiksmų pašarų gamintojas pateikęs neteisingą informaciją, nes pašarus teikė 900 ūkių, o net tokiam skaičiu, kaip jis pats teigė, dabar jau pat yra tam tikras sankcijas, kurių ėmėsi Vokietijos prokuratūra. Taip pat galime užtikrinti, kad produktai, kurie buvo eksportuoti, pavyzdžiui, kiaušiniai, kurie turėjo būti panaudoti maisto gamyboje. Ir atrodo, jie buvo jau panaudoti ir sumaišyti su kitais produktais, kurie buvo ne iš Vokietijos. Ir jų patikrinimas parodė, kad dioksinų lygis iš tikrųjų buvo labai žemas. Paskutinis komentaras. Aš taip pat sutinku, kad reikia griežtų sankcijų tų subjektų atžvilgių, kurie piknaudžiavo sistemą. Tačiau mes vieni kaip komisija tų priemonių negalime nustatyti, nes tai daro valstybės narės. Ačiū. Visa. Dėkoju gerbiamam komisijos nariui. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Mėly kolegos, toliau darbo atvarkėje bendrosios diskusijos dėl miškų teisės